I'm afraid there's going to be a five minute delay. Gerbiami kolegos, mes e, vėluosime dar penkias minutės, nes socialistų frakcija nori suspazinti savo balsavimo sąrašą. Taigi dar penkias minutės turėsime palaukti, nes viena frakcija dar nėra parengusi savo balsavimo sąrašų. Taigi norėčiau atsiprašyti už tokį vėlavimą, pradėsime darbus kaip galima. I think the situation has been um, sorted. Man atrodo, problemas jau yra išspręstos. Right, if we start uh, with the Gerbiami kolegos, pradėkime nuo Zimmer pranešimo dėl moterų skurdo ES. Ar visi yra pasirengę balsuoti, turi balsavimo korteles? Okay. Right. Um, amendment 5. Penktasis pakeitimas yra nepriimtinas, taigi šeštasis pakeitimas balsuojam kas už, kas prieš, priimta. Septintas nepriimtinas. Taigi aštuntas pakeitimas yra pakeistas e, žodžiu. Yra pakeisti e, žodžiai women, pakeisti žodžiu residence. Taigi aštuntas pakeitimas balsuojame. Kas prieš? Pritarta. Devintas pakeitimas kas už? Kas prieš? Priimta. Kompromisinės A pasiūlymas. Kas už? Kas prieš? Priimta. 10, 11, 12, 13, 14 atsiimtas, 15 yra neprimtinas pakeitimas. Todėl periname prie 17, kas už. Kas prieš? Primta. 18 kartu su žodiniu pakeitimu, kad būtų išbraukta tokia uh, dalis, most of which are women, kas už, kas prieš, priimta. 19 pakeitimas, kas už, kas prieš. Pasitikslinkime, kas už, kas prieš, priimta. 20 pakeitimas, kas už, kas prieš, priimta. 21 pakeitimas, kas už, kas prieš, priimta. 22 pakeitimas, kas už, kas prieš. Pasitikslinkime. Balsavimas pradedamas. Jūs neturite savo balsavimo kortelės, taigi jūs ne, susilaikote, taip? Balsavimas baigtas, 38 balsavo, 18 už, 11 prieš, taigi priimta. Kompromisinis B pasiūlymas, kas už? Ne, ne, atsiprašau, 22 pakeitimas buvo patvirtintas, todėl B kompromisinis pasiūlymas nebėra aktualus. Taigi 23 pakeitimas vėlgi yra nebeaktualus, 24 pakeitimas vėlgi nėra aktualus ir neaktualūs e, pakeitimai iki 30 yra atsiimtas. Taigi 31 pakeitimas e, kartu su e, žodiniu pakeitimu yra pakeista frazė of women and particularly single uh, mothers yra pakeista notably of single parents. Taigi kas už, kas prieš priimta. 32 pakeitimas, kas už, kas prieš, priimta. 33 kas už, kas prieš, priimta. 34 kas už, kas prieš, priimta. Atsiprašau, pasitikslinkime, pasitikslinkime, sako pirmininkė. Taigi, balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Dvidešimt aštuoni balsavo, šešiolika už, dvidešimt du prieš. Dvidešimt trys prieš, prašau. Niekas nesusilaikė, taigi atmesta. Kompromisas, kompromisinės C pasiūlymas, kas už, kas prieš, susilaikė, atsiprašo, sako pirmininkė. Šis yra 34, e, kaip sakant, e, dėl jo buvo nubalsuota neigiamai. Taigi C kompromisinis pasiūlymas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Taigi tada periname prie 38, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 39, kartu su žodiniu pakeitimu, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 40. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 41. Kartu su žodiniu pakeitimu, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 42 kas prieš, susilaikė, pasitikslinkime, balsavimas pradedamas dėl 42 pakeitimo. Balsavimas baigtas. Dvidešimt už, dvidešimt du prieš, kartu su ponu Serkas. Atsiprašau, Taigi atrodo, kad kolegiai, kolega jau turi savo e, balsavimo kortelę, bet e, dėl šio pakeitimo nubalsuota neigiamai. Dabar kompromisinis D. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Pereikime prie 48 pakeitimo. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 49. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 50. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 51. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. E kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Pereiname prie 53 pakeitimo Tai yra balsuojama kaip e, papildytas prie E kompromiso, kas balsuojame elektroniniu būdu dėl 53. Balsavimas baigtas. Devyniolika už, 24 prieš, taigi atmestas. 56 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 57 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 58 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 59 pakeistas žodiniu pakeitimu, kas už, kas prieš, susilaikė. Dėl darbo tvarkos taisyklių norite pasisakyti bet ne balsavimo metu. Nebent iš tiesų jūs norite pasakyti, pasisakyti dėl konkretaus balsavimo aspekto. Jeigu dėl 59 tai yra žodinis pakeitimas, kurio metu yra siūloma išbraukti šią dalį, in which women are more widely employed. Tai nebent jūs norite kalbėti dėl šio, dėl šio aspekto. Leisim jums pasisakyti. 29. Kas už, kas prieš, susilaikė. Taigi balsavimas elektroniniu būdu dėl 29. Balsavimas baigtas. Du, 32 už, 11 prieš, priimta. 60. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 61. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 62. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 63. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 64. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 65. Kartu su žodiniu pakeitimu. Taigi balsuojame, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 66. Pakeitimas, kas už, kas prieš, Pasitikslinkime dėl 66 pakeitimo. Balsavimas pradedamas. Kažkas e, pernelyg yra daug balsuojančių iš EPP frakcijos. Balsavimas baigtas. Dar kartą pradėsime iš naujo balsuoti dėl 66 pakeitimo. Balsavimas baigtas. Balsavimas baigtas. Na ir 19 už, 24 prieš, taigi at, atkrinta. 67 kas už, kas prieš. Pasitikslinkime dėl 67. Prašome. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 36 už, 7 prieš tik vienas susilaikė. Taigi pritarta šiam pakeitimui. 68 pakeitimas kartu su žodiniu pakeitimu. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 69 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 70 pakeitimas, kas už, vėlgi su žodiniu pakeitimu. Balsuojam, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 71 pakeitimas, kas už, kas prieš. Pasitikslinkime. 71 pakeitimas. Uh, the vote is closed. Balsavimas baigtas. 24 už, 20 prieš, niekas nesusilaikė, pritarta. 72 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 73 pakeitimas nebeaktualus ir 94 su žodiniu pakeitimu, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 25 kas už, kas prieš, pasitikslinkime dėl 75 pakeitimo. Balsavimas baigtas. už, 24 prieš, niekas nesusilaikė, atmesta 76 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 77 e, ir e, aš 80 nebeaktualus, 81 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 82 pakeitimas kartu su žodiniu pakeitimu, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 83 yra atsiimtas. Tada pereikime prie konstatuojimų dalių. Pirmo, pirmasis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Antrasis nebeaktualus pakeitimas, trečias pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Ketvirtas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Dabar balsuosime elektroniniu būdu dėl visos nuomonės projekto. Pone Lin, norėčiau dabar pasisakyti dėl darbo tvarkos taisyklių, nes mes matome, kad yra problemų su balsavimo sąrašu, pavyzdžiui, dėl kompromisinio B pasiūlymo. 22 pakeitimas, dėl jo mes neturėjome balsuoti prieš balsuojant dėl be kompromiso, nes juo yra siekiama ne visą tekstą išbraukti, bet tik tai dalį. Todėl dėl e, B kompromiso mes neturime balsuoti prieš balsuojant e, prieš e, dėl 22 pakeitimo. Dvidešimt antras e, pakeitimas yra siekia daugiau nei rašoma tekste, todėl buvo balsuojama taip, kaip buvo balsuojama. Taigi galutinis balsavimas dėl viso nuomonės projekto. Prašome, balsuojam. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 44 už, 3 prieš, sveikiname pranešėją, pona Zimmer. kompromisinio B pasiūlymo. Norėčiau pasakyti, kad e, socialistai norėjo balsuoti už ant B kompromisą ir mes suklydome e, susilaikydami dėl 22 pakeitimo, nes e, mes laikomės nuomonės, kad 22 pakeitimas nėra nesuderinamas su B pakeitimu, bet kuriuo atveju užfiksuokite protokoluose, kad socialistai norėjo pasisakyti už ant B kompromisą. Pirmininkė, Taigi buvo sakoma taip, kad 20b e, pakeitimas bus e, neaktualus, jeigu bus patvirtintas 22 e, pakeitimas. Kai dėl EPP. Turim tą pačią problemą buvo padaryta klaida ir mes būtume norėję balsuoti už kompromisą B. Norėčiau, kad protokole būtų atspindėta tai, kad balsavimo metu įvyko tam tikrų nesusipratimų. Dėkui. Manau, kad visi turėjo galimybę pasižiūrėti balsavimo sąrašą prieš balsuojant. Visi turėjome balsavimo sąrašus ir manyčiau, kad tuo met reikėjo pastebėti tai, kad 22 E, pakeitimas, jeigu priimamas, tai tuomet kompromisas be atkrenta ir tuomet galėjome ištaisyti iš anksto tokį dalyką. Dabar perėsime prie balsavimo dėl ponios Harkin pranešimo dėl BVP ir kitų rodiklių pažangai kintančiame pasaulyje vertinti. Right, just after I get my tea. Uh... Tik arbatos. Paprašysiu man įpilti, sako pirmininkė ir balsuomi. Kompromisas C. Kas už Prieš? Susilaikė. Balsuojame dėl kompromiso C elektroniškai. Baigiam balsuoti. už balsavo 24 kolegos, 18 prieš priimta tuo būdu. Iki 20 kiti pakeitimai atkrenta. Dabar balsuojame dėl 20 pakeitimo, kas už. Prieš. Balsuojame dėl 20 pakeitimo elektroniniu būdu. Baigiam balsuoti. 19 kolegų balsavo už, 25 prieš, tuo būdu atkrenta. 21 pakeitimas už, prieš. Vėlgi turėsime tikrintis elektroniniu būdu dėl 21 pakeitimo. Prašom, kolegos. Baigiam balsuoti. 15 kolegų balsavo už, 26 prieš, atkrenta 22 pakeitimas, kas už prieš, susilaikė, atmesta. Kompromisas D, kas už, prieš, turime pasitikrinti elektroniniu būdu. Dėl kompromiso D, prašom kolegos. Baigia balsuoti. 25 kolegos balsavo už, 20 prieš, tuo būdu patvirtinta 23 pakeitimas atkrenta. Einame tiesiai prie kompromiso E. Kas už? Prieš? Vėlgi, neaiški balsų persvara, tikrinsimės elektroniniu būdu dėl kompromiso E. balsuoti. 23 kolegos balsavo už 21 prieš patvirtinta. Dabar 30 pakeitimas, kas už prieš. Vėlgi persvara balsų teaiškiai, tikrinsimės dėl 30 pakeitimo. balsuoja vienu EPP frakcijos nariu per daug. Tikrinamės dar kartelį dėl 30 pakeitimo. Baigiam balsuoti. 23 balsavo už, 18 balsavo prieš. Patvirtinta. 31 pakeitimas už prieš. Labai gaila, bet vėl turim tikrintis dėl 31 pakeitimo. Kas už? Atsiprašau, sako pirmininkė, neturėčiau klausyti, kas už, nes balsuom elektroniniu būdu. Baigiam balsuoti. 24 už, 21 kolega balsavo prieš, patvirtinta 32 pakeitimas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 33 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 34 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Kompromisas F. Ketvirtoje dalyje kas už, prieš. Vėlgi turėsime tikrintis elektroniniu būdu dėl kompromiso F. Prašom. balsuoti. Patvirtinta. 26 kolegams balsavus už, 20 prieš. Dabar turime eiti toliau. Prie 42 pakeitimo kas už. Prieš. Susilaikė patvirtinta. 43 kas už. Prieš turėsime tikrinti elektroniniu būdu. Pradedam balsuoti. Baigiam balsuoti. 31 priklausa už 15 prieš, to būdu patvirtinta 44 pakeitimas. Atkrenta 45 kas už. Prieš. Susilaikė. Atkrenta. Kompromisas G, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 51 pakeitimas dabar, kas už, prieš, e, tikrinsim elektroniniu būdu, nes balsų persvara neaiškiai. Dėl 51 pakeitimo. Baigiam balsuoti. 19 už 27 prieš. 52 pakeitimas atkrenta. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Kompromisas H. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Dabar keliaujame prie kompromiso I. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 57 pakeitimas gali būti laikomas priedu ir kas už šį pakeitimą, kas prieš. Dėl 57 tikrinamės elektroniniu būdu. Baigiame balsuoti. 19 už 27 prieš, tų būdų atmesta. 60 pakeitimas už prieš. Neaišku, vėl neaišku, balsuosime dėl 60 elektroniškai. Prašom, kolegos. Baigiam balsuoti. 19 už 27 prieš. 61 pakeitimas, kas už. Prieš. Atkrenta. 62 kas už? Prieš? Regis atmesta, bet dar pasitikrinkime elektroniškai. Dėl 62 tikrinamės. Baigiam balsuoti. 24 už, 22 prieš patvirtinta, 63 su 62 yra suderinamas, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta, 64 už, prieš, atkreta, 65 už, prieš, patvirtinta, 66 už, prieš, Atkrenta. Pirmasis pakeitimas už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta antrasis už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta trečiasis už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta kompromisas A. Kas už? Prieš susilaikė, patvirtinta. Tai dabar turėtume keliauti prie gyje kompromisu, nors atsiprašau, sako pirmininkė. J kompromisas. Kas už? Prieš. Dėl kompromiso J tikrinamės elektroniniu būdu. Baigiame balsuoti. 25 už, 21 prieš, patvirtinta. Kompromisas K, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 14 pakeitimas už, prieš, turėsime balsuoti elektroniniu būdu dėl 14 pakeitimo. Baigiame balsuoti. 15 už, 27 prieš, tuo būdu atkrenta B kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Pereiname dabar prie galutinių balsavimo. Balsuosime vardiniu būdu dėl galutinio dokumento varianto. Baigiame balsuoti. 26 kolegos balsavo už, 5 prieš, 15 susilaikė. Tuo būdu patvirtinta sveikiname kolegę Marian Harkin. The final vote is uh, by uh, Jean-Luc Benhamias. Toliau mes periname prie uh, Jean-Luc Benhamias pranešimo dėl paslaugų direktyvos. Kompromisas C. Kas už? Kas prieš? susilaikė, priimta. Tada periname prie 15 pakeitimo, kuris yra papildymas, kas už, kas prieš. Pasitikslinkime dėl 15 pakeitimo, balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 18 už, 26 prieš, atmesta. Dvyliktas pakeitimas, vėlgi priedas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Dvidešimtas pakeitimas. Yra, taik, yra nepriimtinas, taigi 21 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 22 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, Priimta. 22. Sako dar kita pirmininkė. Atsiprašau, man atrodo, kad dėl šio jau balsavome, taigi perkime prie kompromiso D. Kas už? Kas prieš? Pas, pasitikli, pasitikli, pasitikslinkime elektroniniu būdu dėl kompromiso D. Balsavimas baigtas. 22 už, 21 prieš, 2 susilaikė, priimta. Taigi dabar periname prie 25, kas už, kas prieš. Man atrodo, kad reikia pasitikslinti. pasitikslinti. Taigi 25 pakeitimas, balsuojame. Balsavimas baigtas. už, 25 prieš, atmesta. 26 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 27. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 32. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta Pasitikslinkime. 32 pakeitimas. Trisdešimt trys už dvylika prieš priimta. Trisdešimt pirmas pakeitimas nebeaktualus. 35 vėlgi neaktualus, 33 nebeaktualus, žodinis pakeitimas taip pat yra nebeaktualus, taigi pereikime, pereikime prie 36 ir kas už. Kas prieš? Vėlgi noriu pasitikslinti dėl 36 pakeitimo, balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 29 už, 15 prieš, patvirtinta 37 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta 38 pakeitimas, kas už, Taigi 38 pakeitimas, kas už kas prieš, susilaikė, atmesta. 39, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Kompromisas E, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Tada periname prie 46 pakeitimo, kas už, 46 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Ne, nesu tikra. Balsuokime elektroniniu būdu. Prašome. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 24 už, 19 prieš, pritarta. 47 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 48 pakeitimas, kas už, kas prieš, neaišku. Pasitikslinkime dėl 48. Vote is closed. Samas baigtas. 22 už, 20 prieš, vienas susilaikė, pritarta. kompromisas. Kas už? Kas prieš? Vėlgi neaišku, pasitikslinkime. Elektroniniu būdu balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 20 už, 25 prieš atmesta. Taigi teks balsuoti dabar dėl 49, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Kiti nebaktualūs iki kompromisinio A pasiūlymo, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Tada perkime prie šešto pakeitimo, kuris nebektalus, jeigu bus patvirtintas keturioliktas pakeitimas. Jis kol kas dar nėra patvirtintas, taigi balsuojame dėl šešti, šešto pakeitimo, kas už, kas prieš. Vėlgi, neaišku, pasitikslinkime. Balsavimas baigtas. 3 už, 21 prieš, pritarta. Septintas pakeitimas, kas už, kas prieš. Man atrodo, kad e, reikia pasitikslinti. Taigi balsavimas pradedamas dėl septinto pakeitimo. Balsavimas baigtas. 25 už, 20 prieš, pritarta. B kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Tada pereikime prie dešimto pakeitimo, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Na ir balsuojame dėl viso pranešimo. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 40 už, 1 prieš, 4 susilaikė. Sveikiname pranešėją. Uh, we have t- now two letters on the mobilization of the European globalization. Dar yra du pranešimai dėl prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų panaudojimo. Balsuojama kartu už abu pranešimus, kas už, kas prieš. Pritarta. Ačiū. Taigi balsavimas baigtas. Uh, we're going to have a short uh, five-minute break. Padarysime penkių minučių pertrauką, nes norime, kad atvyktų komisijos atstovai, e, nes mūsų diskusijų e, tema bus bandomieji projektai. Taigi, norėčiau, kad jūs sugrįžtumėte į posėdžių salę po penkių minučių. Just to let you know, we're still waiting for the commission. Kolegos, mes vis dar laukiame komisijos atstovų, kurie kalbės apie bandomuosius projektus.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 Okay, thank you. Uh, let's get back to. Uh... Sugrįžkime prie mūsų darbų ir uh, kitas mūsų darbo tvarkės punktas tai yra keitimasis nuomonėmis su komisijos atstovais dėl bandomųjų projektų užimtumo kompetencijos rytyje. Ir dabar norėčiau suteikti žodį Giber Moran iš uh, užimtumo departamento Europos komisijoje. leisite, norėčiau kalbėti savo gimtają kalbą, prancūzų. Je suis euh, ravi de pouvoir. Man labai malonu, kad šiandieną galiu pristatyti išvadas, kurias komisija gali padaryti pagal tai, kaip įgyvendinamas e, projektas. Domėjai projektai. Kadangi turime laiko tiek, kiek turime, siūlyčiau veikti dviem etapais. Pirmiausia bus bendras pristatymas, kaip įgyvendinami bandomieji projektai, kokias pamokas iš to galima pasidaryti, išvadas, tada e, pateiksiu kai kurias rekomendacijas, o tada atsakysiu į tikslius klausimus, kuriuos šio komiteto nariai užduotų dėl e, individualių bandomųjų projektų. Ir jeigu kolegos sutinka, tai paprašysiu dalyvaujančių čia kolegų, kurie mane lydi, į tuos klausimus dėl bandomųjų projektų individualius klausimus e, atsakyti. Dabar kita skaidruolė. Norėčiau pradėti nuo priminimo. Šiandieną kalbame apie aštuonis bandomosius projektus. Trys didelės temos yra e, darbas ir mobilumas, darbo sąlygos ir trečia e, pažydžiamų asmenų apsauga. Taigi yra aštuoni bandomieji projektai, iš kurių septynis įgyvendina e, Ample, o vieną Sanko. Sanko aštuntą įgyvendina, kaip tik tais e, jis kalba apie situaciją e, sveikatos apsaugos sektoriuje. Pirmąjį dalį projektų skiriamas 1 milijonas eurų. Dalis jų buvo pradėta 2010 metais, du iš tų projektų buvo pradėti 2008 metais. Taigi projektai buvo pradėti 2010 metais, bent jau didžiaja dalimi. Ir tai reiškia, kad komisija dabar įgyvendina tuos projektus, o e, šių projektų, daugumos projektų rezultatų kol kas dar nėra. Ir neįmanoma šiandieną tų rezultatų, detalių rezultatų, kaip tie projektai įgyvendinami pateikti. Dar kartą norėčiau pakartoti, kad jie yra įgyvendinimo stadijoje. Taigi projektus įgyvendina komisija, e, projektai buvo pagal pasiūlymus pasirinkti ir pagal konkursą. Norėčiau priminti kad pirmiausia buvo mobilumas ir e, e, darbuotojų sąlygos, tai yra trečias projektas. Šis projektas buvo įgyvendinamas remiantis eurės gairėmis. Tai tiek norėčiau pasakyti apie įgyvendinimo priemonės. Kiti punktai, kuriuos norėčiau pabrėžti. Tik ketvirtas projektas, kuris yra e, skirtas m, blogai apmokamam darbui turėtų tęstis 2011 metais. Kiti projektai turėtų jau būti pabaigti arba e, kita skaidruolė. Norėčiau papasakoti, kaip komisija įgyvendina e, tuos bandomosius projektus, kaip jau minėjau, viskas buvo, e, buvo remiamasi pasiūlymais ir konkursais tuos projektus pasirinkant. E, iš tiesų labai buvo domimasi projektais, mes gavome nemažai pasiūlymų ir tų projektų įgyvendinimas bendrai paėmus yra gana nemažas, kažkur 90 procentų tie projektai įgyvendinami. Jeigu norėsite, galėsiu pateikti bendrus e, atskirus skaičius. Bet bendrai kalbant, tai yra įgyvendinamas siekia nuo 90 ir kai kuriais atvejais netgi iki 100 procentų. Norėčiau dabar papasakoti apie trečią projektą, apie mobilumą ir apie darbuotojų integravimą. Tas projektas buvo pradėtas įgyvendinti remiantis eurės gairėmis. Paaiškėjo, kad eurės struktūros ne visomis galimybėmis pasinaudojo, kurios buvo teikiamos iš, 4, iš 89 tik 11 projektų e, buvo pasirinkta, taigi e, lyginant su kitais projektais, tai yra labai žemas įgyvenimo lygis, nes jisai siekia tik 20 procentų. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad šalia to didelio susidomėjimo, šalia to įgyvendinimo, e, yra mobilizuojami, tam tikri, mobilizuojami tam tikri žmonių ištekliai. Kai projektai patvirtinami, projekt, e, komisija įgyvendins į atskirus etapus, bus parengiamas finansavimo projektas, bus atrenkami projektai ir tada bus jau kalbama apie tų projektų įgyvendinimą. Prašom parodyti kitą skaidruolę. kai padariau bendrą apžvalgą, kaip tie projektai gyvendinami. Norėčiau papasakoti apie tai, kokią pridedamąją vertę šie bandomieji projektai mums duoda. Pirmas, pirmoji išvada, kurią padaro komisija iš bandomųjų projektų, yra ta, kad projektai naudingi. Ta prasme, jog jie prisideda prie to, jog yra vystoma politiką nacionalinėme lygmenyje ir europinėme lygmenyje. Tiek renkant duomenis, rengiant e, kai kuriuos teisės aktus bei politinės iniciatyvas. Čia norėčiau pabrėžti e, darbo sąlygas, darbuotojų darbo sąlygas kai kuriuose projektuose. Ir komisijos kai kuriuos teisės aktus, kurie bus rengiami 2011 metais, bei bandomąjį projektą, kuris skirtas darbo vietų išsaugojimui. Būtent šie projektai prisidės prie FARE iniciatyvos, kuris siejasi su politika 2020. Kitas dalykas, kurį norėčiau pabrėžti, yra geresnis, geresnis situacijos supratimas valstybėse narėse, kai kuriuose srityse Vienas dalykas, kurį tikrai žinome, yra tas, kad valstybių narių situacija ne visuomet mums yra gerai žinoma, o šie projektai kaip tik ir skirti su ta situacija susipažinti geriau. Tai yra projektai, kurie skirti pagyvenusiems asmenėms, blogai atliekiam, atle, apmokamam darbui. E, taip pat kalbam apie gerą praktiką, apie tarpusavio pagalbą, apie autizmą, apie um, pagyvenusius žmonės. Viskas buvo remiamas, viskas buvo paremta gera praktika, keitimusi gera praktika, e, koordinuojant įvairius darbus e, socialinėje srityje ir socialinės įtraukties srityje. Prašom parodyti kitą skaidruolę. Tai yra e, bandomųjų projektų matomumas. Savai mes suprantame, kad tuos projektus reikia įgyvendinti gerai, bet ne tik juos įgyvendinti, reikia dar padaryti taip, kad tie projektai būtų visų gerai matomi. Ne visada taip atsitinka. Tačiau mes tam, kad tie projektai būtų matomi, naudojami bent jau vieną iš tų trijų metodų. Mes skelbėme rezultatus, e, tuos rezultatus skelbėme per įvairius formus, per politinius komitetus ir per EMPL ir per Sanko e, ir per e, švietimo komitetą. Dar kartą norėčiau pasakyti, kad visi tie bandomieji projektai yra apipasakojami arba brošiūrose, arba atitinkamame komisijos tinklalapyje. Euh, Kitas elementas, kurį norėčiau paminėti, kuris duoda pridedamosios vertės, kalbant apie bandomosius projektus. Turėčiau grįžti dar į ankstesnę skaidrę, sako kalbėtojas. Prašom parodyti ją. Ja. Taigi, partnerystės skatinimas su pilietinė visuomenė taip pat duoda pridedamosios vertės. Daugeliu atveju bandomieji projektai yra įgyvendinami e, tam tikrų projekto dalyvių. Kiti projektai. Čia kalbu konkrečiai apie tris projektus - darbo vietų išlaikymas, e, e, prastai apmokamas darbas. Kadangi dabar krizė, tai žinote, kad dabar daug darbuotojų gauna prastus atlyginimus, įmonės restruktūrizuojamos ir nuo to žmonės taip pat nukenčia. Dabar norėčiau pabaigti savo trumpą pristatymą, pateikdamas kai kurias rekomendacijas. rekomendacijas teikiamės remdamisi komisijos patirtimi įgyvendinant brandomosius projektus. Rekomendacijų yra šešios. Pirmoji rekomendacija skirta projektams papildyti vieniems kitus ir įvairiems veiksmams, kuriuos atlieka komisija papildyti vieniems kitus. Įvairūs bandomieji projektai ir kiti veiksmai gali būti finansuojami per kitas komisijos programas. Lygiai tas pats pasakytina apie eur, per eurės vykdomą projektą susijusiu su mobilumu bei apie projektą e, skirtą e, pagyvenusiems asmenims per DAFNE projektą ir taip pat projektams, kurie įgyvendinami per programą Progress. Reikėtų bet kokiu atveju įsitikinti, kad e, kitose programuose nėra numatyta panašių veiklų, kitose programuose, kurios atlieka komisija, kad, neatlik, kad nebūtų dubliavimosi, kad e, nenukentėtų e, biudžetas. Aišku, per eurės daug ką galime finansuoti ir šiaip eurės e, parengiamiesiems darbams tikrai neišreiškia didelio susidomėjimo. Kita rekomendacija siejasi su pirmąja. Ji būtų tokia, kad reikia užsitikrinti, užsitikrinti nustatant e, bandomųjų projektų temas, kad komisija, su komisija e, dėl to yra kole, ko, konsultuojamasi, kad būtų atitinkamas nuseklumas tarp projektų ir tarp tų veiksmų, kuriuos lieka komisija. Trečioji rekomendacija susijusi su prioritetų nustatymu mes supratome, kad jeigu tų bandomųjų projektų yra per daug, e, jeigu jie nelabai brangus visi, bet jų daug, tai ir pridedamoji vertė nėra didelė. Komisija rekomenduotų veikti šiek tiek kitaip. Užuot e, rengus pigius projektus ir jų e, E, gausiai prisigalvoti, reikėtų padaryti taip, kad tų projektų būtų mažiau ir jie būtų brangesni. Būtent taip, tokiais, tokiamis mintimis ir ėmėmis mes numatėme projektą, e, kurio vertė 4 milijonai eurų. Tas projektas vadinasi Fest Job Eures E, jis jau pradėtas, o 2011 metais tas projektas dar bus pratestas. 2011 bus net keturi projektai, vienas iš kurių bus susijęs kaip tik tai su blogai apmokamu darbu. Ketvirtoji rekomendacija, kurią norėčiau pateikti, yra sistemingas projektų pateikimas Europos parlamentui, ypatingai šiam komitetui parlamente. Kaip jau aiškinau, bandomieji projektai kaip tik dabar įgyvendinami ir daugeliu atveju tų projektų rezultatų dar neturime. Tačiau, kai rezultatai tik tais bus jau aiškus, tai komisija savaime suprantama ateis e, tų rezultatų pristatyti parlamentui. Čia kalbu e, konkrečiai apie vieną projektą, kuris dabar jau yra pabaigtas. Jis yra skirtas pasikeitimų restruktūrizavimui. E, bus labai įdomu to projekto rezultatus pristatyti šiam komitetui. Kita skaidruolė. Du kiti, dvi kitos rekomendacijos būtų skirtos vertinimui, mūsų požiūriu būtų gerai, jeigu atitinkamų metų būtų vertinama uh, E, tų projektų e, pridedamoji vertė ir poveikis europinių lygmenių. Kol kas to dar nebuvo padaryta, bent jau tiek, kiek mes žinome. Ir paskutinė rekomendacija būtų tokia, kad rezultatus reikėtų paskleisti kaip galima plačiau E, mes jau numatėme kai kurios veiksmus, tie veiksmai ne visada yra susisteminti ir mes norėtumėm juos susisteminti labiau. Ta prasme, kad tie, kuriais, kurie projektais naudojasi, kuo daugiau apie juos žinotų, kad jie galėtų mm, numatyti tam tikrus planus, pagal kuriuos projektai bus populiarinami, pagal kuriuos visuomenė bus supažindinama su jais kad viskas vyktų kaip galima efektyviau, kad e, kaip galima daugiau būtų žinoma apie e, autizmo problemas bei apie e, pagyvenusius žmonės arba apie blogai apmokamą darbą. Jau baigiau savo bendrą pristatymą, aš norėjau pristatyti jums komisijos padarytas išvadas apie tai, kaip projektai įgyvendinami ir taip pat norėčiau, norėjau pristatyti Jums rekomendacijas. Kaip jau minėjau, kol kas konkrečių rezultatų e, sėtinų su konkrečiais projektais dar nelabai daug turime, nes projektai tebėra įgyvendinami. Dabar jeigu turime kažkokių tai konkrečių klausimų dėl konkrečių projektų, esame pasirengę tiek aš, tiek kolegos atsakyti į juos. Ačiū pirmininkė, ačiū visiems nariams uždėmesi. Much, uh... Ačiū. Aš pati norėčiau užduoti keletą klausimų, bet visų pirma leisiu užduoti klausimus kolegoms. Pone Moranšafti. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėjau padėkoti pono Žilber Moha už e, situacijos apžvalgą. Na, visą tai yra labai įdomu, tačiau čia mes matome pranešimą susijusį su tam tikru etapu. Matome, kad informacijos reikėtų sulaukti daugiau, kaip pranešėjas ir minėjo. Keletas dalykų, kurie man pasirodė labai įdomus dabar. Jūs kalbėjote apie tai, kad projektų didelis procentas yra įgyvendinamas. Jeigu jų gyvendinama nuo 90 iki 100 procentų, tai iš tikrųjų tai yra tas projektas, kuris yra tiesiogiai susijęs su realiu gyvenimu, su tuo, ko reikia praktikoje. Reikėtų, e, kad visi projektai būtų tokie suprantami ir gyvendinami kaip, kaip, kaip šie. Jūs kalbėjote apie gyvendinimo procentą, kuris yra tikrai didžiulis. Aš manau, kad reikėtų tuo pat metu įvertinti, kokį efektą tie bandomieji projektai turėjo kitoms įprastinėms komisijos gyvenamams programoms. Ar nutiko taip, kad viena gera praktika persikėlė į kitus projektus, ar daugiau kalbame apie e, kitus dalykus, ar, pavyzdžiui, tas projektas galėjo paveikti kaip nors kitą programą. Visa tai yra labai įdomus dalykai. Reikėtų kokią įtaką bandomieji projektai turėjo kitoms komisijos įgyvenamoms programoms. Aš norėčiau kaip tik, kad būtent šiuo klausimu šiek tiek daugiau detalių ir informacijos pateiktumėte. Kitas dalykas, man jis regis yra labai įdomus, tai yra realaus poveikio vertinimas nacionalinėms įgyvenamoms politikoms. Pavyzdžiui, ar atsirado iš to naujų teisės aktų, ar nacionalinių programų, kurios prates ES vieną ar kitą įgyvendinamą politiką. Kitaip tariant, ar tie projektai paskatins kaip nors vienas ar kitas nacionalinės politikas. Nes man e, atrodo šis aspektas labai įdomus ir mes turėtume šiek tiek labiau prie jo susitelkti. Ir trečias dalykas. Ar naudos gavėjai supranta, kokie tai yra projektai, kad tai yra ES politika. Kai nuvykstam į vietą, dažnai kyla daug problemų, siekiant parodyti, ką labai tiksliai veikia ES. Ir kai gyvenimus labai konkrečios programos, kaip šiuo atveju. Ir, pavyzdžiui, kai kalbama apie programą skirtą autizmo problemą turintiems žmonėms, tai tuomet reikia labai svarbu parodyti, kad tai yra ES programa. Ar tie bandomieji projektai vietoje yra tinkamai suvokiami ir ar galima būtų padaryti kažką, kad jie būtų dar labiau suvokės, suvokiami mūsų ES piliečiams. Dėkoju. Pirmininkė, ačiū. Prašom trumpiau, gerbiami kolegos. Dėkoju, ponė Šroter. Mane pirmiausia domina štai kas. Aš norėjau išsiaiškinti, kodėl Kodėl euras dirbo ne taip sklandžiai, kaip būtų turėjus? E, nes euras agentūros tai yra vienas dalykas, yra kitų projektų, kurie susiję yra su socialiniais partneriais. Kiek žinau, Europos komisija turi numatyti naujas gairias, spręsti iškylančias problemas. Gaila, kad tokios didelės svarbos projektas, vienas ar kitas, kuris turi būti plėtojamas, nes dėl to buvo priimtas sprendimas. Buvo nuspręsta tęsti tas pastangas remiantis 2004 metų 883 e, dokumentu. Komisija pripažįsta, kad e, įgyvendintas tas, tas projektas nebuvo ir kai kalbame apie nuoseklumą, mane stebina šis veitas. Jūs sakėte, kad bandomieji projektai turi būti harmonizuojami, derinami tarpusavyje, kad būtų galima tinkamai užtikrinti judumą, mobilumą, įtraukti socialinius partnerius. Tai gal komisija kažko nepadarė iš to klausimą. Dėkui. Tak for formand, og jeg vil også gerne sige tak for øh, præsentationen. Jeg tror noget af det vigtige. Ačiū. Norėčiau padėkoti už šią prezentaciją komisijos atstovui. Labai svarbu, mm, kad šie bandomieji projektai būtų suderinami. Ne tik tai kalbant apie šios projektus, bet kalbant ir apie tuos projektus, kurie finansuojami iš ESF. Tai yra, kai yra įgyvendinami bandomieji projektai, jie turėtų turėti poveikį visai ES. Taigi nėra pakankama, kad Europos komisijos atstovas atvyko į mūsų posėdį kai jau bandomieji projektai, jų gyvendinimas yra baigtas. Mes turime žinoti, kaip jie yra gyvendinami tie bandomieji projektai. Ir, na, iš tiesų, vietoj to, kad sakytumėm, kad kai kuriems projektams nereikia skirti papildomų lėšų, galbūt verčiau e, komisija galėjo pasakyti, kad e, na, skiriant tas pačias lėšas, galime gyvendinti daugiau projektų. Kokia yra e, kylanti rizika? Tai yra, kai jau atliekamas įvertimas pasibaigus bandomųjų projektų įgyvendinimui, yra sunku sugrįžti prie vėl lėšų perskirstimo aspektų ir biudžeto lėšų paskirstimo. Taigi norėčiau e, užduoti klausimo komisijai. Galbūt galima būtų atlikti įvertinimą, kai tie bandomieji projektai yra įgyvendinami, kad e, vėliau, e, pavyzdžiui, lėšos skiriamos tiems projektams galėtų būti geriau perskirstimos. norėčiau ir aš padėkoti, kaip ir kolegos e, komisijos atstovui, už prezentaciją. Galbūt mes galėtumėm gauti šios prezentacijos kopiją. Taip pat norėčiau pasakyti, kad manęs visiškai netenkina tai, ką jūs pasakėte. Nes e, kai mes kalbame apie tuos bandomuosius projektus 2010 metams, tai informacijos daugiau neturime, nei išgirdome šį rytą. Bet tokie bandomieji projektai jau dabar įgyvendinami daugiau nei 30 metų. Ir vis dėlto turime tokias tik tai paviršutiniškas žinias dėl to, kas yra atliekama. Na, mes girdėjome, kokios yra pasiektos, pasiekti sėkmingai e, rezultatai susiję, pavyzdžiui, su makro lygmenių gyveninamos projektais. Tačiau, kaip aš suprantu komisijos informaciją pateiktą, tai bandomieji projektai, jie nėra susiję su naujomis nacionalinėmis politikomis. Iš tiesų, bandomieji projektai yra skirti tam tikriems duomenims surinkti, kurie vėliau panaudojami komisijos darbui. Taigi, man atrodo, iš tiesų reikia dar daug ką nuveikti, kol parama, kuri yra skiriama e, iš parlamento šiems bandomie, bandomiesiams projektams, sugebės e, e, išjudinti tą biurokratinį inertiškumą. Taigi, iš tiesų yra tam tikras netitikimas tarp to, kokių politikų mes, e, mes jas, kokias politikas mes patvirtiname ir kas yra iš tiesų realiai įgyvendinama. iš tiesų galutiniai vartotojai turėtų būti daugiau įtraukti į bandomųjų projektų įgyvendinimą, nes būtent bandomieji projektai gali prisidėti prie naujų nacionalinių politikų formavimo. Turiu pritarti toms šešioms rekomendacijoms, nes jos gali būti įgyvendintos, o kitos užtikimo su komisijos atstovų metu tikimės, kad gausime daugiau informacijos apie bandomųjų projektų įvertinimą ir tada mes galėsime matyti, pamatyti, kaip bandomieji projektai gali būti panaudoti naujoms politikoms formuoti. E, formuoti. Europos parlamentas taip pat turi būti informuotas, mes norime taip pat žinoti, kokie yra pasiekti rezultatai dėl visų bandomųjų projektų. Dar norėčiau vieną užduoti klausimą komisijos atstovui. Kaip galėtumėt užtikrinti, kad mes, Europos parlamentas, būtumėm nuolatos informuojamas, kaip turėtų būti sustiprintas bendradarbiavimas tarp komisijos ir parlamento, kad mes galėtumėm žinoti, kokie parengimiai darbai yra susijęs su bandomųjų projektų įgyvenimo. Ačiū, sako pirmininkė, norėčiau jūs informuoti, kad yra e, dokumentas jūsų aplankuose dėl 2011 metų bandomųjų projektų ir biudžeto skirto jiems. Ir aišku, mes išplatinsime šio, šios prezentacijos skaidrės taip pat ir elektroniniu paštu. Ačiū komisijos atstovui už prezentaciją ir labai naudinga, tačiau reikia sureaguoti tai, ką pasakė kiti e, parlamentarai. Ar jūs ar jūsų kolegos turi kažkokių idėjų, kaip surinkta informacija metu galėtų būti e, paskirstyta. Žinau, kad e, daug e, yra kalbama apie tai, kas yra tie bandomieji projektai. Toliau reikėtų sureaguoti tai, ką, kas buvo pasakyta anksčiau, kaip turėtų būti paskirstyta ta informacija tarp valstybių narių. Pavyzdžiui, yra labai daug bandomųjų projektų, kurie yra gyvendinami, tačiau apie juos informacijos nėra. Toliau jūs minėjote, kad kai kurie projektai yra tarpusavyje susiję. Taigi gal, gal, galbūt galėtumėt e, pasisakyti, pažiūrėjau, kaip galėtų būti e, susijęti projektai e, pagal Dapnės programą ir kaip galima visą tai būt, e, kaip galima suderinti visą tai su bandomaisiais projektais skirtais kovoti su piknaudžiavimu e, senyvo amžiaus žmonių padėtimi. Taigi labai įdomu pažiūrėti, kaip visą tai būtų galima e, suderinti, galbūt e, mūsų veiksmai galėtų būti efektyvesni, kad būtų galima gauti informaciją ir ją būtų gali, galėtų panaudoti valstybės narės, formuodamos savo politiką ir tokiu atveju valstybės narės neturėtų atlikti e, savų įvertinimų. Aš dažnai sustinku su žmonėmis, kurie teigia, kad mums reikia atlikti tyrimą šiuo atžvilgiu, tačiau aš sakau, kad jau tyrimas yra atliktas ir tada turiu pasakyti, kur e, jie gali rasti tam tikrą e, tyrimo informaciją. Taigi, kokios yra jūsų idėjos, kaip mes galėtumėm mm, mm, skleisti tą informaciją efektyviau. Prašome. Um, thank you, um, Madam Chair. Um, Ačiū, ponia pirmininkė. Pabandysiu atsakyti iškeltus klausimus. Pirmiausiai tuos bendruosius, o paskui į specifinius klausimus kviesiu, kad atsakytų kolegos dėl atskirų bandomųjų projektų. Pavyzdžiui, ponia Išroter dėl EURES galėtų atsakyti kas, kas nors iš kolegų. Pirmiausia, norėčiau priminti, kad mes kalbame apie projektus, kurie yra nedidelio mastelio palyginus. Tai yra tie projektai, kur vertė yra milijonas eurų. Ir jie yra gyvendinami visoje Europos Sąjungoje. Mes kalbame apie nedidelius projektus. Ir poveikis yra taip pat atitinkamas. Ir 27 valstybėse tas poveikis juntamas nėra labai didelis, kadangi projektai nedideli. Mes many, nemanome, kad reikėtų, mes tiksliau manome, kad reikėtų turėti galbūt uh, tų projektų mažiau, bet didesnės vertės. Kitas dalykas, savo pranešime Aš jau minėjau ir manau, kad tai būtų atsakymas ponui Serkas ir poniai Moran Šaftie. Aš kalbėjau apie vertinimo svarbą, svarbą, kad tas vertinimas būtų liekamas ir ekspost. Kol kas aš jau sakiau, to nevyksta, nežinau, ar tai buvo daroma praeitie. Tiesiog norėčiau pasakyti, kad poveikį tų bandomųjų projektų vertinti reikia. Mes galėtume įvertinti šį poveikį įvairiausiais būdais. Galėtume pasižiūrėti, kaip tie projektai prisidėjo prie valstybėse narėse vykdomos politikos pasikeitimo, kiek buvo rasta priemonių ES lygių jų gyvendinimui, kaip tie projektai buvo įgyvendinami derinant juos į kitomis programomis ar projektais, ar buvo kažkokių derinimo aspektų ar ne, jeigu nebuvo, tai kodėl. Na, iš tikrųjų, čia galima būtų parengti didžiulę studiją. Mes galėtume to imtis ir džiaugsimės, galėtume bendradarbiauti su parlamentu šio klausimu. Turėtume sustiprinti nuoseklumą tų programų, kurios jau dabar yra egzistuojančios. Pone Mora Šartie, minėjai, jūs, ponė pirmininkė, sakėte, tai, ką, ir aš tam pritariu, tie vadovėjai projektai papildo tai, ką mes darome kitų programų dėka. Tas papildomumas tarp įgyvendinamų programų ir bandomųjų projektų yra esminis dalykas. Tad manyčiau, kad tie projektai nėra kažkokie įtraukiantys ar, ar, ar išplečiantis į kurios aspektus, tiesiog jie yra papildantis. Aš jau sakiau, kad eurės tas atvejis pasitaikė vienintelis, kai taip neįvyko. Mes pritarėme tam, kad turime stiprinti bandomųjų projektų matomumą. Mes, aišku, galime tai daryti, tačiau, kaip jau sakiau, mastelis to bus nedidelis. Manyčiau, kad būtų naudinga išgirsti iš mano kolegos, iš Jean-François Lebrun, apie tai, koks projektų pristatymo darbas vyksta. Ir ta komunikavimo veikla buvo vykdoma. Tikiuosi, kad tai tikrai padės padidinti tų bandomųjų projektų žinomumą. Mano kolega paaiškins jums, kad tas projektas, kurį aptarėme, buvo pristatytas EPSCO e, neformaliame posėdėje ministrams. Tai yra tikrai geras praktinis pavyzdys. Sutinku su kolegomis, kurie sako, jog turime įsitikinti, kad, turime įsitikinti, kad šitas komitetas yra žymiai reguliariau informuojamas apie tai, kas vyksta. Negana yra tokio vieno pranešimo kaip šiandien. Mes tiesiog turime reguliariai ateiti čia į posėdžius, nes jeigu tai ateimai bus tokie vienkartiniai, tai tuomet nepasiteisins mūsų ateimas čia, tik retkarčiais. Na ir pakeitimasis nuomonėmis turi būti ne tik apie tai, kaip vyksta tų bandomųjų projektų įgyvendinamas, bet turime diskutuoti su jumis, kelti įvairius klausimus, jūsų klausti, ką, ką mes turime daryti, tęsti vienus ar kitus projektus ar ne, jūsų nuomonė. Tokios diskusijos turėtų vykti tada, kai jūs komitete aptarėte bandomuosius projektus. Jūs galėtumėte tuomet pakviesti Europos komisijos atstovus, kad jums papasakotų apie kitų projektų įgyvendinimus, apie tai, kaip būtų galima tuos projektus, kurie įgyvendinami, derinti su naujais, dar tik aptariamais. Tai būtų labai naudinga. Tai užpadidintų tų projektų papildomumą. Jie galėtų geriau vieni kitus papildyti. Dar vienas dalykas, ponė pirmininkė, dėl to, ką jūs kalbėjote apie tų projektų žinomumo didinimą, apie jų plėtimą. Aš jau sakiau, kad gerų pavyzdžių yra, apie kolegos apie tai galės papasakoti, apie tai, kaip sėkmingai tie projektai buvo e, plečiami. Tačiau aš manau, kad svarbu turėti tų projektų plėtimo planus. Tai yra esminis dalykas. Aš manyčiau, kad reikėtų nuolatos į projektų gyvendinimo planus įtraukti jų plėtimo ir komunikavimo aspektus. Jų galimybė juos plėsti kitur yra vienas iš svarbiausių įgyvendinimo tų projektų elementų. Taigi, aš manau, kad mes galime nuveikti dar daugiau, galim pagerinti vertinimą, galime pagerinti projektų plėtojimą galime aktyviau pradirbti, tačiau įgyvendinimas, toks geras jų įgyvendinimo procentas rodo, kad projektai yra reikalingi. Tad reikėtų tų projektų e, ir daugiau, tačiau biudžetas neleidžia jų pasirinkti tiek, kiek siūloma, kai kurių tenka iš jų atsisakyti, nes pinigų neužtenka jiems įgyvendinti. Ir vėlgi grįžtų prie savo rekomendacijos. Jeigu bandomieji projektai norime, kad būtų efektyvūs, tai tuomet turėčiau pasakyti, kad rekomenduočiau, kad būtų galima susitelkti prie didesnių projektų, nors jų būtų ir mažiau. Dėkoju. Ir ponė pirmininkė, jums leidus, norėčiau, kad pasisakytų mano kolega, kuris pakalbėtų apie e, projektų plėtojimą ir paskui apie eurės dar kitas kolega. Pirmininkė, dėkoju. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pristatyti tuos rezultatus dėl projektų gyvendinimo. Norėčiau paminėti 2008 metų projektą susijusi su pagalba darbuotojams, kai vyksta įmonės restruktūrizavimas. Tas projektas turėjo tikslą padėti darbuotojams – kad jie galėtų geriau prisitaikyti restruktūrizavimo metu prie naujų sąlygų. Buvo numatytos priemonės, kurių tikslas buvo išsiaiškinti, kaip darbuotojus geriau parengti pasikeitimams ir kaip geriau analizuoti ir dėkti gerą praktiką. Remintis šiuo pagrindu, ir mes apie tai informavome 2009 metais šį komitetą, mes pradėjome 27 seminarų seriją, tai yra seminarai vyko visose valstybėse narėse, kad būtų galima analizuoti, e, diskutuoti, aptarti priemonės, kurias galėtų parengti atskiros valstybės narės tam, kad būtų galima pasirengti pasikeitimams ir kad tie pasikeitimai vyktų e, tvarkingai. Ten Tuose seminaruose dalyvavo profesinių sąjungų atstovai, darbdaviai, darbuotojai, viešosios valdžios atstovai ir ekspertai. Diskusijos vyko analizės dokumentų pagrindų, buvo analizuojama nacionalinė sistema. Antrasis etapas buvo pranešimo e, rengimas. Tas pranešimas apibendrino egzistuojančią praktiką valstybėse narėse. Tikslas buvo padaryti išvadas, siekiant išsiaiškinti, kokie elementai tom šalims yra bendri, kokios yra sėkmės sąlygos, norint pasisemti geros praktikos. Tarp 2009 balandžių ir 10 birželių vyko ta seminarų sesija. Visai neseniai šių metų spalį, bendradarbiaujant su pirmininkaujančia Belgija, mes surengėme didelę konferenciją kur dalyvavo apie 500 žmonių ir ten pateikėme tuos rezultatus. Mes diskutavome e, apie tai, kokie tie rezultatai buvo. Buvo atvykę ir visai lė ministrų dalyvauti šioje konferencijoje. Vienas bendras dalykas, kuris pasirodė, buvo toks. E, buvo kalbama apie būtinybę ES lygmenių galvoti apie tam tikras bendras taisyklės, geros praktikos taisyklės, kad būtų galima tinkamai tvarkytis pasirengiant įmonių restruktūrizavimui. Tuo pagrindu komisija visai neseniai pasiūlė savo komunikate dėl pramonės politikos ir remiantis bendrosios e, rinkos dokumentais konsultuotis su socialiniais partneriais dėl to, kaip reikėtų parengti taisyklės susijusios su įmonių restruktūrizavimu. Buvo, kaip jau sakiau, parengta visai lė dokumentų, tie dokumentai yra ir mes pavadysime jūsų komitetui pateikti tos apžvalgos rezultatus. Prieš metus mes tai jau darėme e, kito e, dalyko atžvilgių, nes jūs mums suteikėt tam tikrus įgaliojimus atlikome 18 sektorinių tyrimų, kurie tapo pagrindu kitiems projektams, kuriuos pateikė komisija. Dėkoju. Yes, Ačiū. Ar dar kas nors nori iš komisijos pasisakyti, prašome. Aš esu Marko Ferry, aš esu Euras e, koordinatorius ir bandysiu uh, atsakyti į ponios Šrioderio klausimą, kas e, atsitiko. Taigi bendrai apibendrinsiu. Taigi, kai mes gavome tą pilotinio projekto pasiūlymą, tai mes pastebėjome štai kokį dalyką. 2008 metais šis komitetas pateikė pranešimą dėl judumo plano. Ir tokiu būdu buvo paskatinta komisija imtis veiksmų, kad būtų e, integruoti uh, darbuotojai. Ir kaip mes aptarėme e, Eures gairias kartu su e, Eures projektų įgyvenimo tinklu, pasiūlėme štai kokią idėją. Ir būtent ta idėja yra įtraukta į Eures gairias. Taigi būtent tai nepasiteisino, kad tai nėra pats savaime bandomasis projektas, tai yra e, tam tikras dalykas, kuris dabar yra įtrauktas į Eures gairias, ir kuris bus įgyveninamas artimiausiais metais gairės tinkle. Tačiau aš matau dvi problemas, kas nepasiteisino. Taigi, kas visiausiai pirmiausia nepasiteisino. Tai yra, iš viso matome, kad e, nebuvo įsisavintos lėšos, tik tai 18 procentų. Dėl ko? Dėl to, kad kai mes uždavėme klausimą, ar E, valdžios institucijos norėtų bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis, e, teikiant paslaugas migrantams ir jų šeimoms, bet gavome atsakymą, kad tai nėra mūsų darbas. Taigi galiausiai gavome atsakymą tik tai iš 11 valstybių narių, kurios įgyvendino e, šios projektus, tačiau šie projektai yra tik tai pradėti gyvendinti, dėl tos priežasties įsipareigojimo lygis yra labai mažas. Euro gairės galioja tris metus ir pradžiai buvo sakyta, kad e, na, valstybės narės e, e, negali viso to pulti gyvendinti, nes yra ir kitų dalykų, už, kur, už kuriuos jos atsakingos. Antra priežastis yra ekonominė krizė. Valstybės narės dabar yra susidūrusios su daugeliu problemų ir jos teigia, kad iš tiesų nėra tinkamas laikas įgyvendinti projektą skirtą migrantams, nes migrantai juda po įvairias valstybės narės. Pavyzdžiui, galiu minėti Airijos atvejį, kurioje, pavyzdžiui, yra teikiami teikiamos paslaugos per nevyriausybinės organizacijas e, migrantams, kurie lieka e, šalyje. Tai yra priemonė, kuria skirta e, žmonėms integruotis į darbo rinką. Taigi, man atrodo, tai yra dvi priežastis, kurios gali paaiškinti, dėl ko šių projektų įgyveninamumas yra mažas. Visų pirma, tai yra naujas dalykas, o antra priežastis tai yra ekonominė krizė atsižvelgianti tai, kad asmenys, kurie gyvendin, buvo atsakingi už tų projektų gyvendinimą, buvo valdžios institucijos, taigi buvo atsakingos ir už kitus dalykus ir dėl tos priežasties nebuvo skirti ištekliai e, šiais metais tiems projektams gyvendinti. Tikiuosi, kad kitais metais e, situacija pasikeis, bent jau tokią idėją mes susidarėme, susitikdami su mūsų partneriais, kad šie projektai bus įgyvendinti ir Tikimės, kad e, kitais metais bus įgyvendinta labai daug veiksmų, kurie dabar įtraukti į eurės gairės. Na, galima sakyti, kad pirmieji metai nedavė sėkmingų rezultatų, tačiau kiti metai galbūt daugiau žad, e, yra žadantis, nes daugiau valstybių narių e, įgyvendins šiuos veiksmus. Dabar dėl mūsų pasirinkimo. Galbūt kilo jums toks klausimas kodėl mes nusprendėme neįgyvendinti to kaip bandomojo projekto. Visų pirma, tai yra susijęs su biudžetu, nes e, jau buvo sakyta, kad e, bandomiesiams projektams yra skirta tik tai milijonas eurų, tai yra nedidelės apimties projektai, o mes e, pagalvojame, kad reikėtų įpareigoti euros tinklą už šių veiksmų gyvenimą. Dėl ko? Dėl to, kad šis tinklas egzistuoja jau 15 metų, jo žinomumas yra aiškus valstybės, valstybėse narėse. Euras tinklą aso, e, žmonės asocijuoja su ES, kaip parodė visai neseniai atlikta Eurobarometro apklausa. Ir todėl mes manėme, kad e, euras e, tinklas galėtų būti pareigotas už šiuos veiksmus, nes tai suteiktų didesnį ES matomumą. Tikiuosi, kad atsakiau į jūsų klausimus. Ačiū. Ačiū, sako pirmininkė, iš tiesų buvo labai daug naudingos informacijos pateikta. Dabar yra pateiktas pasiūlymas, kad reguliariai reikėtų organizuoti tokius sutikimus, galbūt bent du kart per metus. Norėčiau, kad iš tiesų būtų pateikta konkrečios informacijos dėl konkrečių bandomųjų projektų, kad mes žinotumėm, kas su jais vyksta toks geras pasiūlymas ir iš tiesų norėtume padėkoti Jums už puikią prezentaciją. presentation by the Commission uh, followed by the rapporteur. So I give the chair. Dabar norėčiau suteikti uh, žodį kolegai, kuris pristatys e, Europos komisijos pasiūlymą. Ačiū, gerbiami parlamentarai. Mes kalbame apie tai, kad e, žmonės senyja ilgą laiką. Dabar visą tai matome realiai. Dėl ko? Todėl, kad e, kūdikių bumo kartos karta jau pasiekė pensijinio amžiaus. Tai pasieks, e, taip, taip pat įtakos ir e, darbo rinką dėl tos priežasties, kad e, darbuotojų skaičius sumažės, o pensininkų sulaukusių daugiau nei 60 metų skaičius didės ir tai yra grėsmė mūsų visuomeniai, mūsų geroviai bei solidarumui tarp kartų. Tačiau toks neigiamas dalykas taip pat atskleidžia ir tų senyvo amžiaus žmonių potencialą, jeigu jiems bus sukurta galimybė dirbti darbo rinkoje, pavyzdžiui, kaip savanoriai, tai jie, pavyzdžiui, galės iš tiesų gyventi savarankiškai, jeigu jiems bus suteikta, sukurta tinkama aplinka. Taigi, ta, ta mintis yra atspindėta terminė aktyvus senėjimas kuris taip pat leidžia sustiprinti solidarumą tarp kartų. E, skatinant aktyvų senėjimą reikia imtis veiksmų įvairiais e, lygmenimis ir įvairiose politikose. Kalbame ne tik apie valdžios institucijas, tačiau ir apie visuomeninės organizacijas. ES turi suvaidinti savo vaidmenį šioje srityje, kaip ir e, rašoma pranešime yra labai daug politikų, priemonių, struktūrinių fondų, taip pat e, tyrimų ir plėtros inovacijos programos, kurios galėtų paremti e, valstybių narių iniciatyvas skirtas aktyviam senėjimui. Kalbant apie tai, kad 2012 metai turėtų būti paskelbti Europos aktyvaus senėjimo metais, Tuo šio pasiūlymu Europos komisija siekia užtikrinti, kad būtų matomos tos politikos skirtos aktyvu, aktyvam senėjimui ir kad būtų matomos politikos, kurios įgyvenimos e, visuose lygmeniuose. Taigi, kalbame apie tai, kad tai nebus vien, vien, septyni metai skirti aktyvam senėjimui. Jau 2011 metams mes raginome, kad būtų pri, prisimti įsipareigojimai dėl tam tikrų projektų, kad 2012 metais jau būtų matomi e, rezultatai. Aišku, darbai tęsis ir po šių metų, po 2012. O kaip dabar bus pasiekti aktyvaus senėjimo tikslai? Aišku, mes negalime nusipirkti e, nusipirkti tam tikrų įsipareigojimų. Tų 12 metų sėkmė priklausys nuo to, ar suinteresuoti asmenys įgyvendint savo įsipareigojimus. Matome jų norą, nes iš tiesų gavome labai daug pritarimo paskelbti 2012 metus e, Europos aktyvaus senėjimo metais. Taigi tokia parama iš tiesų garantuoja, kad tie aktyvaus senėjimo metai bus sėkmingi, kaip ir kart, solidarumo tarp kartų diena, nors jai organizuoti nebuvo skirta lėšų iš ES. Tuo pat metu turiu pasakyti, kad mes tiems metams neprašome papildomų lėšų, papildomų biudžeto, nes tos lėšas egzistuoja ir gali būti paimtos iš įvairių programų ir politikų. Pavyzdžiui, e, mokymosi visą gyvenimą, sveikatos e, ir taip toliau. Toliau, siekiant suteikti didesnį matomumą šioms iniciatyvoms, mum, mes daugiausiai dėmesio skiriame aktyvaus senėjimo aspektui. Kalbant apie e, papildomas iš biudžeto skirtas lėšas, jos yra labai nedidelės. Ir tai reiškia, kad iš tiesų bus skirta labai daug, nedaug e, žmogiškųjų išteklių, kurie administruos visą veiklą susijusią su Europos aktyvaus senėjimo metais. Dar vienas dalykas, kuris gali pasirodyti kontroversiškas, tai yra pats pavadinimas – Europos aktyvaus senėjimo metai. Aš turiu pasakyti, kad kalbame iš esmės apie solidarumą tarp kartų, todėl kyla klausimas, dėl ko pavadinimas yra kitoks. Mes tiesiog pavadinime rašome, kas turi būti padaryta, kad būtų išsaugotas solidarumas tarp kartų. Pavadinimas yra aiškus ir tikslus, ir tai yra mūsų komunikato tikslas. Tačiau taip pat e, mes nenorime sukurti tokio žmonių įvaizdžio, pagyvenusių žmonių įvaizdžio, kuriems reikia paramos, kuriems reikia parodyti solidarumo. Aišku, kai kurie žmonės e, turi pasikliauti kitų parama. Tačiau dauguma senyvo amžiaus žmonių yra e, savarankiški. Todėl, pasirinkdami tokį pavadinimą, mes tiesiog norime pateikti tokį pozityvų senyvo amžiaus žmonių įvaizdį, kurie žmonės, kurie gali prisidėti prie visuomenės, prižiūrėdami kitus ir prižiūrėdami patį save. Taigi, toks potencialas leistų toks jų suteikiamas potencialas leistų mums išsaugoti solidarumą tarp kartų. Ačiū. Uh, Martin Kessler. That... Dėkuoju. Martin Kessler. Uh, ponas Kessler norėjo komentuoti. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti Europos komisijai už puikų pasisakymą. Jūs pasiūlėte Europos metais paskelbti tuos metus. Ačiū Jums už pranešimą. Noriu padėkoti ekonominiam ir socialiniam komitetui, kuris parengė labai svarbią nuomonę. Visą tai sudarys puikų darbo pagrindą mums, darbui parlamente. Mums tai yra labai svarbi tema, tai yra ir valstybės narėms svarbi tema. Matome, kur link krypsta demografijos reikalai visose ES valstybėse, matome to pasiekmes viešajame gyvenime ir turėtume pirmiausia kalbėti apie viešasias paslaugas, apie pensijų problemas. Būtent dėl to aš manau, kad e, puiku, kad ši iniciatyva suteikia daugiau galimybių e, užimtumui skatinti ir paramai skatinti, kuri būtų skirta pagyvenusiems žmonėms. Kilantis klausimas būtų toks kaip pagyvenę žmonės gali vaidinti svarbesnį vaidmenį viešajame gyvenime, valstybės gyvenime, kaip galima būtų šios dalykus skatinti. Europos komisijai čia tenka koordinavimo vaidmuo, laikantį suprantamą subsidiarumo principų. Visą tai tam, kad būtų galima paskatinti vietinės struktūras, regioninės, nacionalinės struktūras, bendradarbiauti tarpusavėje ir su socialiniais partneriais. Ir štai dabar aktyvaus senėjimo metais visos šios rekomendacijos turėtų tinkamai pritaikytos. Aš esu pranešėjęs šiuo klausimu ir manau, jog būtų puiku, kad po solidarumų metų, savanoriškos veiklos metų, kad 2012 būtų paskelbti aktyvaus senėjimo metais. Jūs kalbėjote apie tai, ponė Jakob, kad egzistuoja tam tikras prieštaravimas tarp dokumento pavadinimų ir jo turinio. Tad apie ką kalbėsime? Ar kalbėsime apie tai, jog svarbu užtikrinti lygiai teisiškumą tarp atskirų kartų, didesnį solidarumą tarp jų, ar tai reikėtų atspindėti pavadinime. Manau, kad e, užimtumo komitete dar diskutuosime apie tai. Na, jeigu šis klausimas ir nebus esminis, bet reikia išsiaiškinti, ar reikės atskiros biudžeto eilutės šioms problemams spręsti, nes daugeliu kolegų tas klausimas kils, kaip ir jūs jau minėjote. Nes jeigu norime, kad metai europiniais būtų paskelbti kokiu nors klausimu, tai biudžetas yra būtinas dalykas, nes priešingų atveju numatomi dalykai, nenumatant, iš ko jie bus finansuojami. Be abejo, struktūrų klausimas čia yra esminis. Jūs savo gairėse kalbate apie tai atskiruose uh, savo padarinių posėdžiuose kėlėte šios klausimus. Aš asmeniškai manau, jog būtų svarbu iškelti klausimą, ar reikia organizuoti šią temą europinius metus, kol neturime specialiai tam numatytų biudžeto. Ir be tų biudžeto klausimų, be pavadinimo klausimų yra kitų dalykų. Norėčiau pasakyti, kad mes džiaugiamės Europos komisijos siūlymų ekonominiam ir socialiniam komitete. Ir čia vykusiuose diskusijose atsispindėjo tas pasitenkinimas tuo, kas vyksta. Turime tikrai gerą darbo pagrindą. Ir manau, kad tarp atskirų frakcijų mes galėsime sklandžiai bendradarbiauti, bendradarbiauti su kolegomis, su šešėliniais pranešėjais, Galėsime diskutuoti su kitais komitetais, ekonomikos reikalų komitetų, kultūros reikalų komitetų, nes jie irgi turi parengti e, nuomonę pranešimui. Džiaugiuosi tą būsimo dialogo perspektyvą. Dėkoju. Dėkoju. Aš taip pat turiu porą klausimų. Aš manau, kad E, kalbėti apie šį klausimą yra būtina, tai yra proga, nes mes dažnai kalbame apie visuomenės senėjimą, apie tai, kad žmonės sensta, kad atsiras tų senų žmonių daugiau negu jaunų ir panašiai. Ir daug kas mano, kad tai yra neigiamas dalykas. Būtent dėl to aš manau, kad klausimas yra svarbus, metai yra svarbus. Mes turime pabrėžti tai, kad į senyvų žmonės reikia žiūrėti teigiamai, o ne kaip į naštą, kaip kartais pasitaiko valstybėse narėse. Na, mes kalbam apie tuos visus dalykus, apie neigiamas demokratijos perspektyvas, laikraščioj pilni tokių straipsnių. Na, mes turime tiek daug europinių metų vienojams ar kitiems klausimams skirtų. Ir aš manau, kad pakaktų surinkti konferencijas valstybėse narėse kur šiuo klausimu kalbama. Ir galbūt būtų galima jau sakyti, kad europiniai metai jau ir įvyko. Na, o galiausiai gali paaiškėti, kad konferencijos vyko, bet konkrečiai nebuvo pasiekta nieko. Tam reikia konkrečios darbo atvarkės. Todėl man džiugu, kad jūs kalbate apie tai, kad tie metai turi būti pozityvūs, kad turi būti nuveikta daug pozityvių veiksmų. Kai buvo neįgalių asmenų metai, tikslas buvo išsiaiškinti, ar egzistuoja visi reikiami teisės aktai, kurių dėka būtų galima tiems negalėjų žmonėms padėti. Na, kaip yra su aktyviu senėjimu, reikėtų tokių pat teisės aktų, panašių, kaip buvo priimti neįgaliųjų atžvilgių. Na, galbūt reikėtų parengti direktyvą. Kaip svarbu būtų turėti tą direktyvę naudotis. Gali atsitikti taip, kad taryba blokuos mūsų siūlymus. Iki 2012 metų irgi būtų galima daug ką nuveikti, bet aš manau, kad tam reikia mobilizuotis jau dabar. Aišku, 2000, turime direktyvą, kur kalbam apie užimtumo reikalus. Tai yra svarbus dokumentas. Iš dalies e, kai kurios valstybės narės ją yra įgyvendin, įgyvenusius šią direktyvą, bet žinome, kad pagyvenę žmonės tai tiesiog neranda darbo, negauna jo. Tai klausimas, kam ta užimtumo direktyva? Ir aš manau, kad antidiskriminavimo direktyva e, dėl galimybės gauti paslaugas, e, kuri buvo pritaikyta ir negalėjusiems žmonėms, irgi yra tas dalykas, kuris būtų reikalingas. Taryba turėtų dėl to dar tarti savo svarų žodį ir patvirtinti ją. Tačiau jeigu mes iki šiol nepasiekėme tų dalykų, apie kuriuos tiek seniai kalbame, kaip paspausti valstybės narės, kaip padidinti spaudimą valstybėms narėms, dabar žinome, kad yra viena valstybė blokuojanti šiuos siūlymus. Mes žinome taip pat, kad yra kitų valstybių besislepiančių už tos blokuojančios nugarų, kur irgi nepritarė tam, kas siūloma. Tad klausimas, ką daryti, kad pasiekti rezultatai būtų teigiami, kad ta direktyva būtų priimta. Mes kampaniją vykdėme jau ilgą laiką, tačiau manyčiau, kad ta, pagaliau turime kažką konkrečiai padaryti. Ką daryti, jūsų nuomonė, kad rezultatai būtų teigiami. Jūs galbūt galėtumėt e, pasidalinti mintimis, kurių galbūt turite šiuo klausimu, šiomis temomis. Tai dėl biudžeto eilutės, pavyzdžiui, taip pat. Aš pasižiūrėjau irgi siūlymus ir sprendžiau keista, bet jie nepagristi jokia biudžeto eilute. Tačiau vėlgi jūs manote, kad pinigai buvo paskirti kažkokiam neegzistuojančiam biudžetui. Galbūt apie tai diskusijose irgi reikėtų kalbėti. Galbūt jūs galėtumėte mums pasakyti, iš kur buvo gautos lėšos vieniems ar kitiems projektams. Neprašau šito padaryti dabar, bet galbūt galėtumėt parašyti mums, kad visi komitete galėtų susipažinti su šia informacija, turėti tam tikrų įrodymų. Žinau, kad daugelis kolegų kovoja už vienos ar kitos biudžeto eilutės atsiradimą ir galvoja, na kodėl tos biudžeto eilutės iki šiol nėra. Na, pinigų gauti tikrai nėra lengva. Tačiau galbūt laikas pasakyti, kad jeigu norime europinių metų ir grečių veiksmų, reikia turėti reikiamą biudžetą. Klausysim kolegų, ką jie norėtų pasakyti šio klausimu. Merci. Euh. Dėkui už pristatymus. Jūs iš tiesų visai teisūs, sakydami, kad tokiam dideliam iššūkiu metai yra svarbus. Tačiau reikėtų apsispręsti dėl tų metų, reikia jų ar nereikia, nes labai daug kartais būna tik tais gražių žodžių, bet prasmės jokios. Reikia konkrečių dalykų, konkrečių veiksmų ir kai apie tai kalbame, kai apie konkrečius dalykus kalbame, tai reikalinga kažkokių tai strategijų sukūrimas, kurios duotų konkrečius įrankius. Matėme, kaip atsitiko, e, kaip atsitiko kovos su skurdu metais vis daugiau ir daugiau vyresnių žmonių skursta. Ar ta direktyva dėl minimalių pajamų ir vėl bus aptarinėjama? Čia yra pirmas klausimas, norė, kurį norėčiau užduoti. Antras dalykas, kurį norėčiau pasakyti, yra tas, kad visai teisinga tuos metus teiginti, vertinti iš teigiamo požiūrio taško. Mūsų patirtis turėtų būti tokia, kad dar ir profesinė informacija būtų teikiama, kad jaunimas būtų rengiamas įmonėse e, ir tuo užsiimtų vyresni žmonės. Tai toks antras dalykas. Trečias dalykas - solidarumo visuomenė sukurti neįmanoma, jeigu neakcentuosime solidarumą tarp kartų. Šiandieną nereikėtų supriešinti senimą ir jaunimą. Reikėtų padaryti taip, kad visiems kartu būtų galima, e, būtų gera gyventi. Ir čia yra vienas iš pagrindinių tikslų jūsų darbe. Tad tikiuosi, jog labai greitai pradėsite eiti teisingų kelių. Uh, Ačiū, ponia Blinkevičiūtė. Ačiū, e, ponė pirmininkė. Iš tiesų, e, norėčiau pasveikinti Europos komisiją su pateikta iniciatyva e, dėl aktyvaus senėjimo metų. Tai yra labai svarbu Europos Sąjungoje, nes Europoje sensta mes labai sparčiai. Ir pirmiausia, manau, kad per pozityvą mes turim eiti į šitos metus ir parodyti visai visuomeniai, jog mes esam solidarūs su vyresnėja karta. Tačiau aš ne, nu, ne visai norėčiau sutikti su komisijos e, iniciatyva ta prasme, kad galbūt šiek tiek siaurai kalbam tik tai apie vyresnio amžiaus žmonių užimtumą, apie jų galimybės darbo rinkoje. Taip, tai yra be galo svarbu, ypatingai kuomet mes kalbame apie pensinio amžiaus ilginimą, apie žalioji knygoje pateiktą pensinio amžiaus ilginimą. Jeigu nebus iš komisijos pusės pateikta konkrečių siūlymų per aktyvaus senėjimo metus e, dėl vyresnio amžiaus žmonių užimtumo, kalbėti apie tokią svarbę, tokią jautrę sritį kaip pensinio amžiaus ilginimą ES mes tikrai negalim, nes reakcija šalyse narėse, tame tarp ir mano valstybė, yra be galo neigiama. Antras dalykas, kada kalbam apie aktyvų senėjimą, mes negalim vėl susivesti vien tik tai užimtumą, Mes turim kalbėti apie socialinių paslaugų infrastruktūros plėtrą vyresnio amžiaus žmonėm, kadangi jinai yra tiesiog būtina. Mes turim kalbėti apie tinkamą sveikatos priežiūrą, jeigu mes norim ilgesnį laiką išlaikyti vyresnio amžiaus žmonės aktyvius. Mes iš tikrųjų turim kalbėti apie aplinkos pritaikymą tiem vyresnio amžiaus žmonėm, jeigu mes norim e, matyti juos aktyviai dalyvaujančius visuomeniai. Pagaliau mes turim žiūrėti kaip į pozityvą vyresnio amžiaus žmonių jungimasi į vairias nevyriausybinės organizacijas ir jų rėmimą tų organizacijų, tų organizacijų veiklos rėmimą. Ir aš pritarčiau kalbėjusiam kolegom, jog vargiai įsivaizduoju, kad aktyvaus senėjimo metai duos rezultatų, jeigu mes pasakysim, ne, pinigų čia mums nereikia, turim kitose įvairiose priemonėse ir programuose numatytas lėšas, vargu ar jų bus pakankamai ir vargu ar bus pasiektas rezultatas. Ir dar vėlgi pritariu tam, kad bent jau mes galėtumėm turėti vieną ar kitą direktyvą, ar tai antidiskriminacijos direktyvą, ar dėl e, kovos su skurdu minimalių pajamų direktyvą. Tai būtų realūs veiksmai, kuriuos padarė mes kartu dirbdami tiek Europos komisija, tiek taryba, tiek parlamentas. E, na, to norėtųsi tikėtis ir labai norėtųsi, kad nebūtų atvirkščio rezultato, kaip dėja tenka konstatuoti, kad įvyko su kovos su skurdu ir socialinė atskirtimi metais, nes kai kuriuose valstybėse narėse labai ženkliai išaugo skurdas, išaugo atskirtis ir žmonėm, kuriem reikia tos e, paramos, e, e, na, išaugo jau, jau ne vienu, dviem ar trim procentais, bet tiesiog dviem, trim kartais daugiau reikia žmonėm paramos, socialinės paramos, pajamų nepakanka. Taigi labai norėtųsi, kad rezultatas būtų tikrai teigiamas. Ačiū. Uh, thank you. Um... Dėkoju. Norėčiau paklausti, ar dar turite kolegos klausimų. Jeigu ne, tada suteiksiu žodį Europos komisijos atstovui. Kasler, prašome. Aš norėčiau dar du klausimus paliesti susijusius su biudžetu. Kai kas jau kalbėjo apie biudžetą, tad norėčiau pasakyti, kai norime paskelbti um, Europos metus aktyviam senėjimui, aktyvaus senėjimo metus,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 tomų popieriaus, kuris, kuris niekam nebus. Reikia iš tiesų galvoti apie naudingus dalykus, kuris padėtų kovoti su skurdu. Mes labai daug apie tai kalbėjome, daug daugiau negu kitomis temomis. Reikėtų pasižiūrėti, kad vis tik tais yra teigiamų pusių, kuriuos galima išpešti iš tų e, europinių metų. Galbūt tai nebus nedelsiami rezultatai, kuriuos iš karto galima pamatyti. Tačiau mes esame realistai Europos parlamente, mes tikrai nesitikime, kad kažką paskelbus iš karto E, iš karto bus galima kažką tai paskelbti, tą struktūrą senėjimo kažkaip tai pakeisti į teigiamą pusę. Reikėtų pasižiūrėti, kokį darbą atlieka teig... E, sen... senimas, e, kad, kad, kad jisai tas darbas atliekamas per nevyriausybinės organizacijas, per, per šeimą, nebūtinai apmokamas darbas, tačiau koks tai darbas bebūtų, jisai nepripažįstamas labai būtų naudinga, kad tas darbas būtų pripažįstamas, nes labai daugeliu atveju tą darbą atlieka būtent senimas. Bet šiaip ar taip, jeigu yra paskelbiami europiniai kokios nors temos metai, tai rezultatų duoda. Galbūt ne iš karto, tačiau yra, atsiranda kažkoks pot, postumis. E, ir visa visuomenė turėtų jausti tą indėlį, kurį duoda senimas. Turėtų būti E, tai turėtų būti išvalgomas darbas iš mūsų pusės ir reikalingi tie europiniai metai. Aišku, rezultatų iš karto nepajusime, bet jie yra. Ir mes tą turime, tuos metus turime inicijuoti kartu su MPL komitetu. Pasiūlymas yra šiaip iš esmės geras. Ačiū, dabar vėl suteiksiu žodį komisijos atstovui. Dėkoju pirmininkė, Taip pat norėčiau padėkoti visiems parlamentarams, kurie pasisakė ir už tą paramą, kuri buvo išsakyta šiam projektui. Norėčiau pateikti bendro pobūdžio pastabą. Europiniai metai yra svarbi priemonė, naudinga priemonė. Dėl ko? Dėl to, kad aktyvaus senėjimo e, tema negali būti sprendžiama tik tai ES lygmeniu. Reikia iš tiesų, kad daug iniciatyvų būtų įgyvendinta valstybėse narėse. Tai yra viskas, daug kas priklauso nuo įmonių, nuo vietos valdžios institucijų. O mes tiesiog norime pasiūlyti tokį pagrindą, kuris e, plas, paspaustų tam tikras e, struktūras imtis veiksmų. Taigi tas spaudimas taip pat bus daromas ir ES lygmeniu. Ir pirmininkė, Jūs kalbėjote apie tai, kad reikalinga direktyva. Aišku, Europos metų egzistavimas e, daugiau atskleidžia, pavyzdžiui, diskriminacijos problemas ir tikimės, kad, pavyzdžiui, Europos e, metai leis mums organizuoti tokias e, diskusijas ES lygmenių. Kai dėl teigiamų rezultatų jie gali būti pasiekti įvairiais lygmenimis, o kai dėl ES lygmenio, tai aš tiesų tikiuosi, kad kolegos skirtingose e, komisijos generaliniuose direktoratuose daugiau žinos apie galimybės e, savo e, politikoms. Kaip jie savo politikomis galėtų įgyven, e, prisidėti prie aktyvaus senėjimo. Taigi šis klausimas gali paliesti įvairias e, komisijos sritis. Mes, pavyzdžiui, jau susitikėme su mūsų partneriais įvairiose e, grupėse, kuriuose matoma, kad iš tiesų labai yra domimasi aktyvaus senėjimo tema. Dar dabar norėčiau sugrįžti prie biudžetos eilutės klausimo. Jūs klausėte apie lėšas ir iš kur jos gali būti paimtos toms visoms iniciatyvoms susijusioms su aktyviu senėjimu. Mes turime panašų klausimą iš tarybos socialinių e, klausimų darbo grupės. Yra planuojamas susitikimas šią e, e, temą su valstybių narių atstovais, siekiant išsiaiškinti, kokie yra valstybių narių lūkesčiai, kad mes iš tiesų galėtumėm priderinti mūsų turimas lėšas prie valstybių narių lūkesčių, kad tos lėšas būtų kuo galima efektyviau panaudotos. Toliau taip pat buvo kalbama apie poreikius kurie turėtų būti patenkinti aktyviam senėjimui pavyzdžiui, apmokymas vyresnio amžiaus žmonėms. Tai yra tiesiog geras pavyzdys, ką mes galime įgyvendinti, įgyvendinant iniciatyvas aktyvaus senėjimo metais. Jau aš pasakiau, kad 2011 metais suinteresuoti asmenys turi pradėti galvoti apie tai, kaip galėtų prisidėti prie aktyvaus senėjimo tikslo e, pasiekimo ir savo įsipareigojimus e, šios e, šie e, suinteresuoti asmenys turi paskelbti. Mes ketiname tai padaryti mūsų internetinėje svetainėje. Tai yra susiję ir su apmokymais e, skirtais, e, pavyzdžiui, suteikiant galimybę vyresnio amžiaus žmonėms perteikti savo patirtį jaunimui. Taip pat sutinku su tuo, kad reikia pagerinti paslaugų struktūrą vyresnio amžiaus žmonėms. Tai iš tiesų yra trečiasis aktyvaus senėjimo ramstis, susijęs su aplinkos pagerinimu vyresnio amžiaus žmonėms. Dar vienas pastebėjimas, kuris yra susijęs su solidarumu tarp kartų. Aišku, tie metai yra susijęs su kartų solidarumu, tačiau mes norime viso to pasiekti šiek tiek kitų kelių. Tai yra mobilizuojant tų vyresnio amžiaus žmonių potencialą, kaip jie galėtų prisidėti prie visuomenės. Nes e, tai yra labai svarbu. Reikia užkirsti kelią tam, kad vyresnio, žmonės, e, vyresnio amžiaus žmonės yra traktuojami kaip našta visuomeniai. Ne, mes turime užkirsti tam kelią ir iš tiesų turime sukurti sąlygas, kad vyresnio amžiaus žmonės prisidėtų prie visuomenės. Ačiū, sako pirmininkė. Na, jūs e, jau dabar e, žiūrite, iš kur būtų galima gauti lėšų šioms iniciatyvoms, būtų geriau, kad jūs mus informuotumėte apie tai, ko galima greičiau. O dabar dar norėčiau paklausti dėl terminų, iki kada tai būtų padaryta. Na, iš tiesų, būtų malonu, kad jūs pasakytumėt, iš kur bus paimtos lėšos tom iniciatyvoms komisijos atstovas. Mes ketiname analizę atlikti per artimiausias dvi savaitės, kad e, būtų galima aptarti visą tai e, sustikime su e, valstybių narių atstovais. Šis sustikimas numatytas lapkričio 30 dieną. Pirminkė, jeigu jūs apie tai po to informuotumėte ir mūsų žimtumo komiteto, tai būtų iš tiesų sveikintinas dalykas. Dar kartą ačiū už pristatymą. Next item is industrial policy. Kitas mūsų darbo tvarkės punktas yra susijęs su nuomonė dėl globalizacijos erai pritaikytų pramonės politikų. Dabar norėčiau suteikti žodį kolegai, kuris pristatys tą nuomonės projektą. Hörande. Kollegor, jag har fått möjlighet att skriva ut. Gerbiami kolegos, parašiau šį nuomonės projektą, kuris vadinasi Globazijos ir projektus pramonės politika. Nežinau, ar turėjot laiko perskaityti šį projektą. Na, tiesiog norėčiau tarti keletą žodžių pristatydamas tą pranešimą, kurių vienas yra toks. Mums reikia tvirtos konkurencingos pramonės Europos Sąjungoje, kad galėtume užtikrinti socialinę sanglaudą ir kad dirbantys žmonės turi gerą darbą ir kad nėra kad būtų galima užtikrinti, kad nedarbo grėsmė bus man minimali. Restruktūrizacija dėl globalizacijos turi vykti paisant socialinio dialogo. Perimas prie žaliosios ekonomikos yra kitas aspektas. Tai vėlgi turi vykti normaliomis sąlygomis, turi būti inovacijos, investicijos, mes turime sukurti taip vadinamas žalesnės darbo vietas ar net ištisus sektorius. Aš savo pranešime be kitako sakau, kad mums reikia e, investuoti į žmonės, kad žmonės galėtų mokytis ir išlaikyti darbo vietas. Svarbu būtų, kad būtų atsižvelgiama į būsimus ES pramonės poreikius. Europos komisijos prašymą, kad būtų parengtos gairės dėl kolektyvinių dėrybų, dėl kolektyvinių dėrybų, e, nes būtent jos galėtų būti tam tikra priemonė, instrumentas. Pavyzdžiui, darb, įdarbinimo sąlygos galėtų būti numatytos, galėtų būti išsiaiškinta, kaip darbas organizuojamas ir su kokiamis sąlygomis žmonės susidurs. Na, pasiklausysiu, ką kolegos turėtų man pasakytų. Pakeitimus galima teikti iki lapkričio 15 dienos. Dėkoju. Dėkoju. Ar norėtų komentuoti kiti kolegos dėl šio pranešimo? Prašau, kolega. Frau Vorsitzende, vielen herzlichen Dank. Zunächst möchte ich. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjui už gausius pasiūlymus. Atrodo, kad aiškėja gana platus konsensusas tarp mūsų frakcijos ir pranešėjo nuomonės. Aš labai palankiai žiūriu į tą mokslo tyrimą ir vystimo darbą. Reikėtų klausti, e, kelti klausimą, į kokias technologijas investuos įmonės Ir pagrindinė mintis būtų ta, kad reikėtų palengvinti mm, mažoms ir vidutinėms įmonėms naujų technologijų vartojimą ir patekimą į rinką. Kadangi demografinė padėtis yra tokia, kokia yra, bus vis sunkiau ir sunkiau surasti kvalifikuotos darbo jėgos ir užpildyti atitinkamas darbo vietas. Taip pat kyla klausimas, kaip reikės išlaikyti pramonę Europoje. Savaime suprantama, kad reikalingos kvalifikuotos darbo vietos ir jų išlaikymas. Vokietijoje 23 procentus BVP sukuria pramonė, Ir jeigu atsižvelgsime tas paslaugas, kurios pramoniai teikiamos, tai pasieksime iš net 37 procentus BVP. Ir jeigu neturėsime technologinių priemonių pramoniai remti, tai bus katastrofa. Pavyzdžiui, Junktinėje karalystėje tik 6, procent, tik 6 procentus sudaro pramonė BVP. Bra, BVP sudaro pramonė. E, Kai kurios darbo vietos bus galima sukurti tik Europoje. Jungtinėse valstijose labai mažai pramonės, tik paslaugos egzistuoja, nes įvyko delokalizacija ir panašiai. Matome, kokios pasiekmes. Labai didelis nedarbas labai didelė, e, neigiamos socialinės pasiekmes ir reikėtų padaryti viską, kad Europoje būtų išvengta tokios situacijos susidarimo. Reikėtų pasiekti, kad Europoje galėtumėm kaip galima daugiau pramoninių darbo vietų sukurti ir jas išlaikyti. Tačiau jeigu žalieji pasakys, kad reikalinga žalioji pramonė, tai aš jiems visiškai pritarsiu. Mes Vokietijoje irgi pasisakome už tai, kad būtų vystoma žalia pramonė, žalia energetika, vėjo jėgainės ir panašiai. Tačiau reikia, kad ta pramonė būtų ne tik žalia, bet dar ir konkurencinga, nes yra dabar, e, dabar vyksta globalizacija ir mums reikalinga būti konkurencingiems. Mes turime teikti įvairius reikalavimus, kad ateityje galėtumėm turėti konkurencingą Europą konkurencingą pramonę Europoje, kad galėtumėm daugiau, ko, daug, ko galima daugiau sukurti darbo vietų tose, toje novatoriškoje pramonėje, kad Europa e, kaip ekonominė galybė būtų konkurencingesnė. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pasakyti, kad pirmininko prašė projektas e, apima įvairias temas. Ir kadangi jau tai yra nuomonė, tai toje nuomonėje negali būti atspindėta viskas, ką mes norėtumėme atspindėti. Pagrindinis dalykas, ko gero, dabar išsiaiškinti, kokia pramonė ateityje bus kuriama ir veiks Europoje. Tiek man, tiek visiems kitiems rūpi šis klausimas. Dabar turime Europą E, pramonė e, nyksta, dabar Luksemburgė 8,9 tik tais e, procentus BVP sudaro pramonė. Paskutinė, panašus, aišku, ir pramonėje dirbančių žmonių skaičius. Tad reikėtų kelti klausimą, ar ateities pramonė turėtų, politika turėtų būti Europos reindustrializavimas. Europa ir toliau teikia darbo vietą žmonėms, kurie nebūtinai turi atitinkamą kvalifikaciją. Galbūt taip, taip ne, nereikėtų tokios politikos vystyti, reikėtų Europai labiau angažuotis pramonė, pram, pramonėje. Mes Kinija labai peikiame dėl to, kad e, nepaiso aplinkos, kad nekovoja su klimato kaita. Bet kita vertus, 2010 metai buvo tokie metai, kai Kinija investavo žaliasis technologijos daug daugiau negu bet kokia kita pasaulio valstybė. Ir tai tokia tendencija ir toliau tęsis. Kinija kuria darbo vietas, žalias darbo vietas, tą turi daryti ir Europą energetikos e, komisaras paminėjo skaičių, kad iki 2019 metų turėtų būti investuota 100 milijardų eurų į e, žalėje, 1000 milijardų eurų į žalę energetiką, į naujasias e, pramonės rūšis Aišku, reikės pasigilinti, kaip tą padaryti, tačiau šiaip ar tai pranešėjo nuomonės projektas. Jau dabar yra tam tikrų idėjų užuomasga. Gal nelabai ką yra prie to ir be pridurti, ką pasakė pranešėjas. Dėkuoju. Norėčiau padėkoti pranešėjai už atliktą darbą. Norėčiau grįžti prie keleto dalykų. Pergyvename istorinį momentą. Vyksta didžiuliai pasikeitimai, nes susidurime su tuo, ką galėtume pavadinti iššūkiu, klimato iššūkiu. Ne aš šitai sumaniau, bet visi sako, kad priimti sprendimus reikia skubiai. Iš to kyla socialinės Socialinių skubiai spręsnių klausimų eilė. Na, teks kalbėti apie naujo tipo darbo vietų kūrimą. Visas tas pertvarkymas, tie pasikeitimai turi būti skatinami. E, darbuotojai turi būti skatinami mokytis, kad galėtų lengviau rasti naują darbo vietą ir aš manau, kad tikrai reikės klausimą kelti dėl to, kokias pajamas gaus naują darbo vietą gavęs asmuo. Nes po to perėjimo žmogus turi turėti galimybę patenkinti savo poreikius, išlaikyti šeimą. Profesinis mokymas yra svarbus dalykas, perėjimo laikotarpio pajamos taip pat svarbus dalykas. Na ir turime nepamiršti, kad mokymas turi vykti visą gyvenimą, nepaisant to, kokią kompetenciją yra įgyjęs žmogus ir kokią profesinę patirtį sukaupęs. Taip pat svarbu pabrėžti būtinybę jauniems žmonėms gauti darbą. Nekalbėsime čia apie skaičius, šiandien jie yra ypač iškalbingi. Jaunimas patiria daug sunkumų ieškodamas darbo. Tad svarbu skatinti jaunus žmonės, kad jie galėtų lengviau rasti darbo. Dar vienas trūkstamas dalykas yra teritorinis netolygumas, tai reikėtų paminėti. Kitaip tariant, pagal atskiras teritorijas galima vienur man, matyti lab, daugiau ar mažiau išvystę pramonę. Pavyzdžiui, Prancūzijos pavyzdys, mano šalies pavyzdys, šiaurėje pramonės yra daugiau negu pietuose. Svarbu į tą teritorinį netoligumą atsižvelgti. Ir svarbu paminėti, kokį solidarumo ir sanglaudos vaidmenį turi vaidinti įmonės. Jos turi būti kūriamos taip, kad būtų įdarbinami vietiniai žmonės, kad jos nebūtų delokalizuojamos, kad jos būtų kūriamos čia ir kad planeta būtų visiems mums geresnė vieta gyventi. E, pranešime minimi kai kurie sektoriai, kuriuos paminėti reikėtų, kalbant apie energetinį efektyvumą. Pirmiausia, statybos. Šiandien šis sektorius sudaro 40 procentų visų CO2 iš metalų. Ir tai sudaro 8 procentus BVP. Nes mūsų pastatai, mes matome, kad priimtos buvo direktyvos, Pastatų direktyva, pažiūrėjau, sako, kad nuo tada ir tada, nuo 2020 metų energetikos, e, e, tie, tie pastatai turi būti taupus energijos atžvilgių. Svarbu kovoti su energijos trūkumu, spręsti energijos trūkumo problemą. Tad e, statybus yra tas sektorius, kur reikia pasielgti visų pastangas ir mūrininkų, ir e, mūrininkų, ir įmonių gaminančių vėjo jėgainės pastangas nes jų dėka galima sutaupyti didžiulius energijos kiekius. Tai yra tas sektorius, statybų sektorius, tai yra tas sektorius, kuris ilgalaikėje perspektyvoje turi būti tvarus. Dėkuoju. Ačiū. Dabar vėl suteiksiu žodį e, pranešėjui. Ir vėliau pasakysiu, kad e, toliau darbus turėsime tęsti anglų. Ačiū. Norėčiau padėkoti kolegoms už pateiktą nuomonę. Iš tiesų į pareištas nuomonės atsižvelgsiu, kad mano nuomonės projektas dar taptų geresnis. Visos temos yra aktualios ir svarbios. Tačiau, kaip jau minėjau, iš tiesų į šią, į šią nuomonės projektą negalima surašyti visko. Todėl padarysiu viską, ką aš galiu, kad mes galėtumėm susitarti dėl pagrindinių šios nuomonės projektų aspektų. Žinome, kad pramonė suteikia labai daug darbo vietų ir netgi jeigu pramonė pasikeitė ir nebėra tokia kaip praeitie, bet to reikia atsižvelgti tai, kad pramonė keisis ir ateityje. Tikiuosi, kad bet kuriuo atveju bus pasiektas visiems surimtinas sprendimas. Pirmininkė, e, dėl laiko e, problemų jūs e, žinote, kad šis e, nuomonės projektas turės būti svarstomas e, skubos tvarka ir e, parengtas viena kalba ir dokumentas per, išsiųstas visiems parlamentarams. Tačiau kalbant apie pakeitimų pateikimą, tai jie turėtų būti pateikti anglų kalba iki lapkričio 15 dienos. Žinau, kad kolegoms galbūt kils problemų, tačiau dėl laiko terminų tai yra vienintelė galimybė pateikti pakeitimus. Taigi pakeitimai yra laukiami iki 15 lakryčio, o dėl šios nuomonės projekto balsuosime gruodžio antrą dieną. Taigi rytinis darbas baigtas, o po pietų trečią valandą pradėsime darbą nuo e, Europos socialinio fondo vaidmens pranešėjas šiuo atžvilgiu yra Paskal Grūniai.